morgon och varmt välkomna till eh, det här återupptagna. Labą dieną. E, sveiki susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Iš karto perinam prie darbotvarkės 11 punkto. Tai yra ministrija, e, informaciją ir diskusiją apie mūsų delegacijos vizitą į Varšuvą, gegužė 16-18 dieną. Kolegos dalyvavusios, e, e, kolegijas dalyvavusios delegacijoje pristatė šią informaciją. Aš pati ten buvau, e, taip pat buvo vicepirmininkė Matera ir ponas Tarabela važiavo. E, pirmiausia, mes apvalaus stalo diskusiją susitikome su pilietinės visuomenės atstovais. E, girdėjome e, atstovus iš labai skirtingų visuomenės grupių. Galbūt šiek tiek nusivylėme dėl to, kad nebuvo tiek daug nevyriausybinio organizacijų, kiek mes E, tikėjome susitikti, tačiau be kita ko aptarėme smurtą prieš moteris ir tai, kaip galime padėti moterims, kurios nuo jo kenčia. Taip pat kalbėjome apie reprodukcinę sveikatą ir galimybės e, veikti tuo klausimu. Tai aptarėme ir moterų darbo rinkoje problemas ir atlyginimo klausimus. Po to susitikome su moterų kongresu Yra tokia įsteigta organizacija, kurioje dabar yra maždaug 200 narių. E, didžiausia Lenkijoje nepolitinė pilietinės visuomenės organizacija. Ir e, ta organizacija sprendžia įvairiausius su e, lygybė susijusius klausimus. Tame susitik, toje, tiksliau, kongrese yra įvairiausia uh, visuomenės grupių, net ministrų ir politikų iš e, nuo kairės į dešinę, vyriausybinio organizacijų ir ko tik tai nori. Mes e, su ta organizacija konkrečiai aptarėme kvotų klausimą ir naująjį teisės aktą Lenkijoje, kuris yra susijęs su kvotomis per rinkimus. 35 e, procentai rinkimų sąrašėse esančių kandidatų turi būti moteris, kitaip e, rinkimų sąrašai nepatvirtinami. E, kaip vakar kalbėjome, kai Lenkijos pirmininkančios tarybos atstovai buvo, mes aptarėme moterų kongresą, kuris įvyks rugsėjo 17-18 dieną Varšuvoje. Sustikome ir su ponė Račičevska, su kuria vakar e, diskutavome. E, susitikome, e, jie yra valstybės sekretorė lyčių lygybės klausimais. Ir e, Tada buvo išskirti kai kurie aktualiausi klausimai, tai yra atlyginimų skirtumai, naujas įstatymas dėl kovos su diskriminacija, kuris Lenkijoje buvo priimtas 2010 m. gruodžio mėnesį. Aptarėme visą eilę su lytimi susijusių stereotipų. Kita diena mes sustikome su valstybės e, sekretūre atsakinga už darbo rinką ir socialinę politiką Gavome informacijos apie Lenkijos pirmininkavimo taryboje pagrindinius prioritetus. Diskusija e, buvo gana ilga ir be kita ko e, buvo motinysės senostogų direktyva aptarta ir e, Lenkijos įstatymas tuo klausimu. Kalbėjome apie vaikų priežiūros galimybės, pensijų sistemą Ir be kita ko, valstybės sekretorė pasiūlė, kad mes turėtume stengtis susitikinėti ir aptarinėti, kaip geriau sukurti motinystės atostogų direktyvę. Pirmininkaujanti Lenkija ir mūsų pranešėjas tos direktyvos klausimų akcentavo pagrindinės e, problemas. E, susitikome su Lenkijos parlamento e, parlamentarėmis moterimis pietų ir po to dar vyko susitikimas su įvairiausių e, Lenkijos parlamento komitetų nariais. Pabaigai susitikome su Lenkijos parlamento nariais, kurie yra atsakingi už Europos Sąjungos klausimus. Mes iš savo delegacijos pusės e, surengėme e, tam tikrą spaudos konferenciją delegacijos pabaigoje. Taigi trumpai aš taip galiu apibendrinti mūsų delegacijos kelionę į Lenkiją. Jeigu kas turit kokių E, klausimų, arba jeigu kiti delegacijos nariai norėtų mane papildyti, prašom, gali tą dabar padaryti. Jeigu nėra daugiau e, klausimų ar komentarų, tai galime tada 11 punktą ir baigti svarstyti ir pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir Tada mes. Dabar mes galėtume aptarti parlamento poziciją dėl 2012 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Čia kalbėsime apie visus skirsnius. Mūsų komiteto atsakingoji nuomonės referendija yra ponė Barbara Matėra. Norėčiau tik priminti, kad mūsų komitetas jau pareiškė savo poziciją dėl komisijos pasiūlymų biudžetui, tai padarėme gegužės 25 dieną. Mūsų nuomonė buvo pateikta biudžeto komitetui, kuris įtraukė e, pagrindinius aspektus į parlamento rezoliuciją, buvo nustatyta e, trialogo data 2012 metų biudžetui. Dabar laukia kitas biudžeto svarstymo proceso etapas aptarsime biudžeto pakeitimo pasiūlymus su konkrečiais skaičiais ir e, asignavimais kitiems metams. Turime suprasti, kad mūsų komitetui svarbiausi punktai yra bendradarbiavimas su lyčių lygybės institutu, e, tai yra Progress programa ir DAFNE programa. E, dar e, yra e, Dar mums rūpi šeši skirtingi projektai ir jiems pristatyti aš suteiksiu žodį atsakingai nuomonės referentiai, poniai Materi, ji galės daugiau papasakoti apie šį pasiūlymą. Prašom. Grazie, prezidente. Allora, in quanto relatrice del... Eh... Dėkui, pirmininkė. Aš rengiu nuomonę moterų komitetui dėl kitų metų biudžeto ir norėčiau pakomentuoti uh, tarybos poziciją. Pirmiausia, kaip jūs pirmininkė ir sakėte, nemažomis sumomis siūloma mažinti biudžetą lygių, lygi, lyčių lygybės srityje, lyginant šių metų biudžetu. Ir norėčiau aptarti tai su kolegomis. Vilniaus lyčių lygybės institutui taryba ir komisija prašo sumažinti finansavimą milijonų eurų. Ir tokiu būdu gali kilti pavojus, kad institutas nebegalės deramai funkcionuoti ir vykdyti deramų mokslinių tyrimų projektų valstybių narių institucijos e, turi bendradarbiauti lyčių lygybės srityje. Dėl pagrindinių teisių ir pilietybės pagal DAFNE programą e, numatoma finansuoti projektus e, kovai su smurtu prieš moteris ir numatoma mokėjimus sumažinti 300 tūkstančių eurų lyginant su šiais metais. Komisija ir taryba siūlo, kad įsipareigojimai 12 metams būtų sumažinti 2,5 milijono euro. Tačiau labai svarbu skirti tokius pat asignavimus kaip ir šiais metais DAFNE programai. Nes manoma, kad 20-25 procentai moterų nukentėję yra nuo smurto. Arba namuose arba kitur per savo gyvenimą. Taigi toks drastiškas lėšų sumažinimas būtų netinkamas. Ši programa labai aktyviai gyventinama, labai naudinga valstybėse narėse. Manau, kad šis sumažinimas yra smurto prieš moteris pavyzdys taip pat. Galiausiai dėl progres programos. Taryba taip pat siūlo mažinti finansavimą tiek mokėjimuose, tiek įsipareigojimuose pusę milijono euro, lyginant su šių metų suma. Aš siūlau pradinį komisijos, remiu pradinį komisijos pasiūlymą, e, kuriuo siūloma mm, skirti progres programai 2,87 milijonus eurų. Jis skirta darbo vietų kūrimui, socialiniai įtraukčiai ir tai yra labai svarbu lėtai atsigaunant po finansų krizės. 2,87 milijonai, ne milijardai. Tokia yra suma. Pranešė pastaisiu. Aš priklausau taip pat biudžeto komitetui. Suprantu, kad e, apskritai man, nu, man numatoma sumažinti išteklius visose politikos rytise nuo žemės ūkio iki energetikos. E, visose srityse siūloma mažinti finansavimą, o mes, moterų reikalų komitetas, tikėjome sulauksime daugiau paramos, tačiau uh, Mes esame traktuojami taip pat kaip ir kiti pagal taupimo principus. Tai yra susijęs su visa Europos Sąjunga, tačiau tikimės, kad ateityje, kai atsigausime po ekonominės krizės, jau galėsime įgyvendinti toliau programas, kurios yra tokios svarbios mūsų komitetui ir visai Europos Sąjungai. Ačiū. Ačiū, ponė Matera. Pone Bauer, prašom. Like one... Norėčiau pateikti vieną klausimą. Pernai pagal DAFNE programą labai gerai prisimenu, kad buvo užtikrintas didesnis finansavimas DAFNEI. Pagrindinė problema su DAFNE programa buvo ta, kad numatyta buvo viena suma, neprisimenu tiksliai, kokia ji buvo, septyneriems metams. Jeigu mes padidinsime finansavimą vieniems metams, tai reiškia kitais metais liks mažiau. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kokia yra situacija su pagrindiniu biudžetu skirtu Dafnei ir ar per ateinančius dviejus metus turėsime nors kiek lėšų skirti Dafniai, kadangi man susidaro įspūdis, jog šioje srityje po to, kai Europos taryba patvirtino konvenciją ir kai buvo pradėta kampanija, komisijos iniciatyva. Mums reikės daugiau lėšų kitais metais negu kad anksčiau buvo skiriama. Ačiū, ponė Bauer. Ponė Nikolai. Turiu tik vieną nedidelį komentarą dėl lyčių lygybės instituto biudžeto, nes e, manau, kad Ši institucija yra labai nauja, dėl jos labai daug kovojome. Ir biudžeto sumažinimas turbūt nėra pats geriausias dalykas, e, kai norime išlaikyti lyčių ir lyčių lygybės klausimą darbos ar kiek kaip vienas svarbiausių. Manau, kad čia reikėtų pateikti pakeitimą, kurį visos turėtumėm paremti, kad biudžetas šiai institucijai būtų išlaikytas toks, koks yra. Ačiū, ponė Nikolai. Aš e, noriu patvirtinti tai, ką sakė ponė Nikolai, kadangi mes jau sakėme, kad biudžetas buvo geras, bet dabar e, jau reikia mokėti konkrečiai lėšas e, lyčių lygybės institutui Vilniuje, apie kurį kalbėjo ponė Madėra savo pradžioje. Ir mes lankėmės Vilniuje ir e, matėme, kad institutui reikia didesnio biudžeto, nes iki šiol Lietuvos vyriausybė mokėjo už patalpų nuomą. Ir dabar mes suprantame, kad institutą reikėtų pelkėti į geresnės patalpas, labiau pritaikytas jo poreikiams e, geresnėje vietoje, arčiau ES delegacijos. Ir akivaizdu, kad tam reikia biudžeto, nes nuomagi reikia sumokėti. Todėl būtų nesąmonė, jeigu mes sumažintume tą biudžetą, turim tam prieštarauti ir reikalauti ne tik e, tenkinančio biudžeto, bet galbūt netgi šiek tiek didesnio biudžeto negu dabar numatyta, nes už e, nuomos mokesčius e, turėjo mokėti vietos administracija iki šiol. Ačiū ponė Tarabelo, dabar ponė Gurmai. Uh, thank you very much. Uh, Sutinku su jumis, kad finansų krizė sukėlė daug kančių moterims ne tik dėl ekonominių sukretimų, bet ir dėl taupimo priemonių, kurias e, pradėjo taikyti vyriausybės. Norėčiau jums visiems priminti, kad institutas pradėjo funkcionuoti dviem metais e, ar dviem su pusė metų vėliau, negu kad buvo numatyta. Tai reiškia, kad Per tuos dviejus su pusę metų buvo skirtos lėšos institutui, o paskui jos buvo panaudotos kitiems tikslams. Dabar galime pasinaudoti atitinkamą priemonę ir reikia būtinai išlaikyti bent jau minimalų finansavimą. Kitaip tikrai nerimtai atrodys, mes įkūrėme institutą, lygybė lyčių yra esminis dalykas ir mes negalime dabar bausti tos lygybės dėl taupimo priemonių. Mes negalime taikstyti su tokiu pasiūlymu ir e, siūlyčiau, kad Barbara per plenarinę sesiją pateiktų pakeitimą ir mes turime už tai kovoti, nes manau, kad tai yra nepriimtina. Vienas milijonas yra didžiulė suma ir noriu priminti jums, kad Per pirmuosius dviejus pasirengimo metus tų skirtų lėšų mes nenaudojome. Buvo numatyta institutai kurti septintais, o buvo jis įkurtas tik devintais. Reikia pasiaiškinti, kur nuo jos skirtos lėšos. Bijau, kad nelyčių lygybei. Taigi pagalvokime, ką galime padaryti nes esu tvirtai įsitikinusi, kad mes tiek kairėje, tiek dešinėje laikomės bendros pozicijos, turime taisyklės ir turime laikyti savo vertybių. Ačiū ponia Gurmai. Pone Figureido, prašom. Obrigada, senhora presidente. Eu também ia começar por aqui, para o um Instituto para a Igualdade. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie e, Lyčių lygybės institutą. Iš tikrųjų, matome, kad tai tarsi muilo opera, tai, kas dabar vyksta. buvo labai sunku įkurti patį institutą pradžioje. Prireikė gal dviejų metų, kol jis pradėjo veikti, o dabar kilo naujų problemų. E, sunku institutui pradėti veikti šiaip, o dabar dar matome, kad siūloma mažinti finansavimą. Tikrai bus neįmanoma jam pasiekti savo tikslų. Nesuprantu, kas vyksta. Komitetas turėtų pareikšti labai tvirtą poziciją šio klausimu. Pavyzdžiui, galėtume pateikti klausimus komisijai, kad įsiaiškintume, kas vyksta. Taip pat turime uh, kalbėti su taryba apie uh, šį biudžeto sumažinimą. Tarybai turime apie tai kalbėti. Mes turime užimti labai tvirtą poziciją šiuo klausimu. Būtent todėl galime pagalvoti ar nepateikti klausimo žodžių komisijai. Ir komi mūsų komitetas turi užimti labai tvirtą poziciją. Tai, kas vyksta, yra nepriimtina. Dabar dėl kitų kategorijų. Manau, kad socialinės rytis ir moterų reikalai taip pat kenčia ir, ir, ir finansavimo mažinimas turi poveikio neigiamo moterims. Pateiktos sumos yra tikrai apgailėtinos mokėjimų įsipareigojimuose matome, kad siūloma sumažinti socialinio fondo finansavimą lygybės klausimams ir tai yra nepriimtina. Reikia ne tik atstatyti sumas į tokias, kaip kad buvo pasiūlyta, bet net ir siekti padidinimo. Uh, Kai kuriuose šalise moterų padėtis blogėja. Turime reikalauti, kad e, moterų organizacijoms, socialinės sektoriaus organizacijoms reikalavimai dėl kofinansavimo būtų sušvelninti. 20 procentų kofinansavimas numatytas projektams. Mes turime reikalauti, kad privalomai būtų sumažintas tokioms organizacijoms ir agentūroms kofinansavimo dalies procentas. Tokiu būdu turėsime daugiau lėšų. Nesuprantu ir kas vyksta su progres programa. Norėčiau žinoti, ar būtų galima gauti daugiau informacijos apie tai. Nežinau, pranešėjai dar galėtų ką nors pridurti, o gal komisijos atstovai galėtų tą padaryti. Ačiū, ponė Figurėda. Žodis poniai Bauer dabar. Thank you. Uh, sorry for, for... Ačiū, atleiskit, kad dar sik noriu kalbėti. Turėtume neužmiršti, kad turime apsibriežti prioritetus. Ir vienas iš prioritetų turėtų būti lyčių lygybės instituto situacija. Institutas planuoja samdyti šešiais darbuotojais daugiau negu kad buvo planuota anksčiau. Šešiais darbuotojais daugiau kitais metais. ir jie taip pat turi mokėti nuomą už patalpas. Netgi jeigu pasiliks tose pačiose patalpose, nuoma yra didelė. O finansavimas instituto planuojamas mažinti, taikant tokias griežtas priemonės institutas nebegalės funkcionuoti. manyčiau, kad reikia staigiai tartis su instituto direktoriumi apie tokią padėtį ir bandyti įsikišti į situaciją, kalbėti su komisija, nes instituto padėtis grėsminga. Ačiū, ponė Bauer. Dabar išgirdome visą eilę nuomonių ir supratome, kad lygybės instituto padėtis yra gana rimta ir mes kaip komitetas turim reaguoti. Dabar teikiu klausimą. Ar iš komisijos yra atstovų, ar kas nors galėtų sureaguoti į mūsų klausimus? Jeigu ne, tada manau, kad turim visų pirma pareikšti nepasitenkinimą, kad nėra komisijos atstovų, kurie galėtų atsakyti šį klausimą. Mes iš komiteto pusės reiškiame aiškę poziciją, kad ateityje mūsų e, posėdžiuose turi būti komisijos atstovų, kad mes galėtumėm organizuoti normalią diskusiją. O dabar perduodu žodį mūsų pranešimo autoriai poniai Materijai. Ir aš suprantu, kad e, aiškios e, politinės frakcijos tvirtai remia e, tą pageidavimą, kad mes visos, kar, visi kartu turim dirbti ir išspręsti biudžeto uh, problemas lyčių lygybės klausimais. Dėkuoju, pirmininkė, aš atsižvelgsiu į absoliučiai visus kolegų pasiūlymus. Iš ties, nuvilia tai, kad nėra čia komisijos atstovo. Tai nepagarba tiesiog nepagarba mums. Kadangi aš kartu su kitais rengiau šios nuomonės projektą, aš turėsiu perduoti šitą informaciją kitiems kolegoms. Komisijos nedalyvavimas yra nepriimtinas, ypač turint omeny, kad instituto Vilniuje finansavimas mažinamas 1 milijonu eurų. Pone Bauer teisingai pastebėjo, kad institutui reikia mokėti nuomą, institutas turi ir kitų išlaidų. Aš tiesa pamiršau paminėti dar vieną faktą, kuris taip pat kelia susirūpinimą. nebuvo patvirtintas ne vienas bandomasis projektas ir tai visiškai neprimtina. Mums tarsi dviejatas buvo parašytas, taip kaip mokykloje. Visi pasiūlymai buvo atmesti. Taigi, mano pasiūlymas būtų toks. Reikėtų susikoncentruoti į vieną ar du bandomosius projektus, vėl juos pateikti ir laukti, kad jie būtų patvirtinti Nemanau, kad mūsų projektai tokie blogi, kad nusipelnė tik tai dviejato. Tiksliai nežinau, koks yra tas mechanizmas, bet mūsų komitetas tarsi baudžiamas. Pone Gomai klausė, ar mes galime pateikti pakeitimų ir aš sakyčiau taip. Būtent per pakeitimus mes kovosime už tai, ko norime norėčiau kartu su jumis įtvirtinti mūsų pozicijas tai tais klausimais ir už juos kovoti. Po vasaros atostogų, manau, mums reikėtų susitikti su politinių frakcijų atstovais ir apsispręsti, kuriems pakeitimams ir kuriems bandomiesiams projektams mes norėtume pritarti. Nenoriu, kad man parlamente būtų rašomi dvejetai, nes mokykloje niekad jų negaunu. Ačiū. Ačiū ponė Matera, ponė Gurmai. Norėjau aiškiai pasakyti, kad laiškas yra nusiustas Vivian Reding, kuriame paaiškinama, kad taip negali būti, kai sprendžiam biudžeto klausimus ar kokius kitus klausimus. Aš nemanau, kad biudžetas yra svarbesnis už vienišas moteris ar panašiai. Mes e, turim reikalauti, kad būtų komisijos atstovas, negalim taikstyti su tokia padėtimi. Kitas dalykas, jeigu taip biudžetas sumažinamas, kaip čia, ką daroma, aš norėčiau sužinoti, kokiu konsultacijų pagrindu tai padaryta. Jeigu jie gali įrodyti, kad lygių lygybės institutas to reikalavo, tai tegu taip jau būna, bet mes žinom, kad taip nėra. Todėl reikėtų kovoti už lygybę ir geresnį e, lyčių lygybės klausimo įtraukimą į kitas politikos rytis. Ir mes tai turim padaryti savo komitete. E, Vivian Reding sutiko su mūsų hartija, tai buvo mano kūdikis, todėl mes turim laikyti savo pozicijos. Rugsėjo mėnesį paskvieskim ją ir kaip gali tai pasitikti, paklauskim. Ar ji nekovoja pakankamai už lygybę? Ir jie turi nešti tam tikrą atsakomybę už tą klausimą. Aš sutinku, kaip su kitomis moterimis, kad Jeigu biudžetą sumažinsime, tai institutas žus. Mūsų tikslas toks nėra. Mes turim reikalauti biudžeto, biudžeto lūtė turi būti aiški, jeigu jis nėra skiriamasis biudžetas, tai institutas turi nebeegzistuoti. Papadopoulos. Mrs. Papadopoulos. Pone Papadopoulos. Yes, I just want to add to what I've heard. A few years ago when the... Prieš uh, porą metų, kai uh, Kai Vokietija pirmininkavo ES, e, buvo kalbama daug apie šitą institutą ir buvo susitikimų daug su valstybėmis narėmis surinkta. E, ir e, buvo daug kalbama, kaip komitetas turėtų spausti Europos Sąjungą, sprendžiant dėl biudžeto, kaip reikia padidinti finansavimą moterų dalykams, ką gali daryti mūsų komitetas. Reikia galvoti, kaip E, kaip viskas yra daroma ir jos neturėtų tikėti, valstybės narės neturėtų tikėtis, kad e, mes tylėsime, frakcijos turi suprasti, kaip yra, mes turime kalbėti apie prioritetus ir turime siekti, kad lyčių lygybės klausimams ES biudžete turi būti skiriama pakankamai lėšų. Populas. Ačiū, ponė Papadopulas. Man dabar susidaro įspūdis, kad Mūsų komiteto nariai yra labai vieningi dėl biudžeto klausimo. Ir dabar aš darau išvadą, kad mūsų pranešėja ponė Madera pripažįsta, kad e, viso sutarėme, jog reikia tęsti darbus, kurie jau pradėti ir jokių būdų reikia nestabdyti jų ir nedelsti. Mes turime pagerinti savo pozicijas, o ne jas pabloginti. E, toliau, toks mūsų darbo tvarkaraštis. Liepos 19 dieną 12 val. yra pakeitimų pateikimo terminas. Ir balsuosime e, rūpjūčio 30 dieną komitete. Ir dar kartą apibendridama galiu pasakyti, kad tikrai jaučiu stiprią paramą iš kolegių gūpusės. pusės kad reikia susisiekti su komisija ir paaiškinti, kad mes nesitaiksysime su tokia padėtimi, kai komisijos atstovų nebūna mūsų komitete. Skirtingos frakcijos e, tai patvirtino. Pone Mateira. Sì, io volevo, mi stava venendo un'idea, io volevo magari cercare di contattare, non so se posso considerare le colleghe presenti. Turiu vieną pasiūlymą. Galbūt Kolegos gali pagalvoti, kaip susisiekti su frakcijomis. Gal mes galėtume po komiteto posėdžio susiburti ir pagalvoti, kaip parašyti bendrasias gairias. Nes artėja atostogos, aš nieko prieš padirbėti per atostogas, tačiau bijau, kad mano asistentai tai nedirbs. Gal po komiteto posėdžio šiek tiek galėtume dar paskirti laiko būtent tie, kas yra frakcijų koordinatoriai. Mes surašysime svarbiausius dalykus prieš e, pakeitimų pateikimo terminą, nes paskui, kai grįšime rūpiučio 30, tai reikės balsuoti, galėsime balsuoti kartu vieningai. Turėsime jau tikslų vaizdą, kai pradėsime dirbti po atostogų. Tokiu būdu galėsime veiksmingai dirbti siekti rezultatų, gal jums nebus labai gaila paskirti kelių minučių po posėdžio. Ačiū, ponė Matera. Tada šitą darbo tvarkės klausimą jau baigėme svarstyti ir prie jo dar sugrįšim. O dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra nuomonė dėl sporto Europos Sąjungos lygmenių. E, nuomonė teikiama kultūros komitetui. Mūsų komiteto referentė yra ponė Seniškin. Senižin. Ir aš mielai išklausyčiau ponios Joanos Senižin prioritetų tą temą. Prašom. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, miałam przyjemność zająć się kwestią miejsca. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš E, su atsakinga už moterų vaidmenį sporte. Ta tema labai įdomi. Gavome nuomonę iš kultūros komiteto. Aš irgi esu kultūros komiteto narė, todėl dalyvavau daugelį diskusijų ir konferencijų tą temą. Susitikau su moterų organizacijų atstovais, su sporto organizacijų atstovais, mūsų sporto ministru Lenkijoje Ir kadangi yra tam tikrų administracinių apribojimų, aš įtraukiau tik tokių pagrindinių postulatų į savo nuomonę ir e, bus pateikta daug pakeitimų. Aš mielai išklausysiu jūsų pasiūlymų. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Aš kalbu apie moterų dalyvavimą sporte. Nepaisant čia padarytas ženklios pažangos, moteris dar nėra deramai atstovavimas kai kuriuose sporto srityse. E, todėl reikėtų raginti komisiją ir valstybės narės bei suinteresuotas pusės e, imtis priemonių, kad moteris galėtų turėti vienodas galimybės dalyvauti sporte ir sport, su sportu susijusioje veikloje. Šiame komitete keliamas labai svarbus klausimas dėl moterų dalyvavimo sporto valdymo įstaigose. Čia statistika yra žiauri. Moteris sudaro tik 11 procentų sporto organizacijų e, valdžioje. Ir trečdalis sporto organizacijų yra valdomos tik vyrų. Šiuo požiūriu reikėtų kažką keisti. Vyrai ir moteris turėtų būti vienodai atstovaujami visuose sporto sprendimo prieimimo e, organizacijose. Matome, kad e, kai e, įmonėse valdybose dirba daugiau moterų, tai įmonių finansiniai rodikliai pagerėja. Galbūt tas pats atsitiktų. Sportė. Taigi gal reikia surinkti pakankamą informacijos, kad turėtume pilną vaizdą. 2003 m. Europos parlamento rezoliucija pasiūlė kad moterų e, dalis sporto organizacijų valdybose turėtų sudaryti maždaug 20 procentų 2005 metais. Deja, tas rezultatas nevirto realybę. Tas siekis nevirto realybę. Po to pasakyta, kad iki 2015 metų tas skaičius turėtų išaukti iki 30 procentų. Mums liko ketveri metai, kad to tikslo pasiektume. Žinant, kad iki šiol padaryta labai menka pažanga, Aš norėčiau kreiptis į visas organizacijas, sporto organizacijas dėl moterų įtraukimo. Ir e, reikia tai padaryti pakartotinai. Kitas dalykas e, - fizinė kultūra. Turi būti nustatytos tam tikros gairės dėl mergaičių fizinės kultūros ir e, sportinis išsilavinimas turi būti suderinamas su bendruoju išsilavinimu, atsižvelgiant į lyčių poreikius. Reikėtų pasistengti sukurti galimybės moteriams sportininkėms suderinti e, profesiją ir šeimos e, gyvenimo poreikius. Ir reikėtų turbūt suteikti joms daugiau patarimų, kaip patekti į darbo rinką. Kitas svarbus klausimas yra vienodas atlyginimas už sporto pasiekimus, nes e, atlyginimas moteriams ir vyrams čia labai smarkiai skiriasi moterų įvaizdžio žiniasklaidoje klausimas ir kitos rekomendacijos dar yra įtrauktos į mano pakeitimus. Ir galiausiai grįžtu vėl prie finansinių klausimų. Norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad finansavimas yra teikiamas iš Europos regioninio fondo ir Europos socialinio fondo. Tikiuosi, kad Europos komisija šiuo požiūrį iškels naujų iniciatyvų ir įtrauks net į finansavimo planus specialią mainų programą moteriams sportininkėms. Be to, tam tikri Europos fondai turi būti sukurti e, lygybę propaguojančioms sporto organizacijoms. Dėkoju už visus šiandien išsakytus ar išsakysiamus pasiūlymus, kurie padėtų man pagerinti šį dokumentą. Ačiū. E, Tack, Mrs. Seminski. Och då vill jag lämna ordet. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Lunaček. Thank you. Thank you, Chair. And thank you, Mrs. Sennison, for, for the draft you have. Dėkoju pranešėjai už projekto pristatymą. Aš viskam pritariu. Aš pati sportuoju ir savo šalyje uh, dalyvavau moterų sporto veikloje, organizavau renginius ir pateiksiu pasiūlymų, pakeitimų jūsų dokumentui. Kultūros komitetui turėtume mes priminti Europos parlamento 2002 metų rezoliuciją. Tikslus pavadinimas buvo toks. EP rezoliuciją 2280 dėl moterų sporto. Aš visiškai pritariu jūsų išsakytoms mintims. Pavyzdžiui, kaip didinti moterų dalyvavimą sporto organizacijose, vadovybėje. Iš kitų sričių, pavyzdžiui, verslo, žinome, kad tokie raginimai ne visada įgyvendinami. Todėl jūsų dokumente reikėtų paminėti gerų pavyzdžių, gerą praktiką paminėti ir nurodyti, kokias paskatas galima taikyti. Galima paminėti moterų bendrabiavimo tinklus. Jūsų pasiūlymo antrame punkte jūs kalbate apie 30 procentų dalyvavimą. Aš manyčiau, kad reikėtų nurodyti bent 40 procentų abiems lytims. Nes jeigu pasirinksime per mažą tikslą, jo nepasieksime. Jūs taip pat minite mergaičių fizinį lavinimą. Reikėtų pasvarstyti, kaip mokyklos ir sporto organizacijos galėtų sudominti mergaitę sportu joms augant. Nes paprastai iki brandos mergaitės domisi sportu, pavyzdžiui, futbolo ar kitomis šakomis, o subrendusios arba brend, brestančios paauglės, jos nenori prakaituoti, jos nori rūpintis grožiu ir todėl atsisako sporto. Štai toks um, sudominimo klausimas yra svarbus. Vienoje savo gimtajame mieste pastebėjau štai ką. Viešosios erdvės, kurios skiriamos jaunimui, vaikams sportuoti, dažniausiai yra užimtos berniukų. Uh, Tai futbolo, krepšinio aikštelės. Ir įgyveninta tam tikrų iniciatyvų skirti tam tikrą laiką mergaitėms. Taigi, štai tokius projektus galima būtų paminėti. Dokumento tekstas neturėtų būti pernelyg ilgas. Šeštame punkte jūs sakote, raginame komisiją ir valstybės narės sudaryti sąlygas moteriams sportininkams suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Bet čia reikėtų paminėti ir vyrus. Aišku, sunkiau tai suderinti moteriams, tačiau kartais ir vyrams tai yra sudėtinga. Taip pat reikėtų paminėti tokias iniciatyvas kaip Europos programa už sąžiningą žaidimą, prieš rasizmą, diskriminaciją. Tai tikrai sėkmingos programos skirtos sporto sirgaliams. Aš taip pat pritariu jūsų pasiūlymui dėl moterų vaidmens žiniasklaidoje. Mano šalyje labai svarbus kalnų slidinėjimas. Tarkime, labai dažnai aptarinėjame laikrašiuose vyrų slidininkų pralaimėjimus, o moterų slidininkų laimėjimams skiriama tik tai kelios eilutės. Tokį disbalansą žiniasklaidoje reikėtų taip pat taisyti. Dar vienas klausimas, tai vadinamosios migruojančios mergaitės atvykėlių migrantų dukros, kurioms tėvai neleidžia dalyvauti sporto veikloje, tarkime, plaukime. Fizinis lavinimas yra svarbus visaverčiam gyvenimui ir, ir kūno lavinimui. Tai štai tokie komentarai iš mano pusės. Mrs. Figureido, vasagod. Pone Figureido. Obrigada, Sra. Presidente. Já foram adiantadas várias coisas que, com as quais estou de acordo. Eh, queria apenas. Dėkui. Eh, visiškai remiu daugelį pasisakymų. Ir dar norėčiau kai ką pati pridurti. Pirmiausia, reikia kalbėti apie diskriminaciją. Net ir mano šalyje. Pavyzdžiui, e, sumos už laimėjimus skiriamos irgi yra labai skirtingos nustatomos. E, pavyzdžiui, kai vyrai laimi kokią nors taurę, jie gauna kur kas daugiau pinigų negu kad moterų laimėjimų atveju. E, taigi yra problemų dėl socialinio komunikavimo, diskriminavimo daugelie kitų šalių. E, pinigai skiriami už laimėjimus yra labai svarbus, nes tai taip pat padeda paskui treniruotis ir siekti kitų pergalių. Jeigu pagalvosime apie 2002 metus, mes dar tada priemėme atitinkamą rezoliuciją. Norėčiau paklausti, ką komisija ketina daryti ir kaip ketina paskatinti pažangėją praktiką. Mes turėtume pateikti savo pasiūlymų dėl to, kaip spręsti šią sudėtingą, tebe egzistuojančią problemą. E, visuose sporto lygmenyse kalbu apie e, laimėjim, už laimėjimus skirtas lėšas. E, reikia raginti žmonės sportuoti. Prasideda tie raginimai dar tada, kai žmonės yra labai jauni mokyklose, bet reikia labiau skatinti mergaitės jaunesnės įsitraukti į sportą. Dėl to, kad egzistuoja didžiulė diskriminacija. Reikia galvoti, kaip pagerinti moterų galimybės užsiimti sportu. Turime skatinti žmonės nuo labai ankstyvo amžiaus sportuoti ir siekti, kad nebūtų diskriminacijos. Reikia atsisakyti diskriminacijos e, ir suaugusiųjų sporte. Reikia daugiau dėmesio skirti sportui apskritai. Jau ir jaunimo sportui. reikia valstybės politikos, kuris skatintų žmonės sportuoti. Ne tik tai dėmesį kreipti profesionalų arba elitiniam sportui, bet ir masiniam sportui nuo pat ankstyvo amžiaus. Taigi visiškai sutinku su tuo ir manau, kad reikia pateikti pakeitimus, kurie aiškiai kalbėtų apie tai, ką sakiau. Toliau panas Tarabela. Et, et dire en quatre points que, effectivement, c'est un rapport qui est fondamental. Euh, šis, dėkui, šis pranešimas yra labai svarbus. Euh, sportas turi labai didelę vertę. Aš nedalyvavau svarstant euh, ponios Zaborskos pranešimą apie nepilnamečio nusikalstamumą, tačiau galima daryti ryšį tarp jaunimo problemų nusikalstamumo ir būtinybės e, populiarinti sportą tarp jaunimo, kadangi šiandieną labiau vaikai žaidžia video žaidimus, o ne užsima sportu. Reikia galvoti apie tai, kad sportas skatina ir kolektyviškumo dvasę, e, ar tai būtų futbolas, ar krepšinis ir e, solidarumas labai svarbus dalykas. Ir taip pat ir atsiranda pagarba uh, autoritetui, kadangi, pavyzdžiui, jeigu žaidžiama uh, kolektyvinis žaidimas, tai reikia gerbti teisėjo uh, žodį ir egzistuoja atsiranda vaikai suvokia ribas, kurių negalima peržengti ir taip toliau ir panašiai. Taigi visuomeniai svarbus yra sportas. Uh, Kitas dalykas e, - moterų pasaulio taurės pusfinalis. E, Prancūzija, Japonija, Švedija dalyvavo, dėje. E, aš sirgau Švediją, taip pat ir už Prancūziją. Ir reikia, tai yra geras renginys ir reikia, kad uh, daugiau matomumo skir, būtų skiriama šiam dėmesiui. E, pavyzdžiui, kai žaidžia vyrai prieš 11 val. vakaro, tai rodoma per visus televizijos kanalus. E, sportas, aišku, gal nėra pats svarbiausias moterų sportas, tačiau vis tiek reikia populiarinti ir šią sporto šaką e, Kitas dalykas, tokios fotošakos kaip tenisas, borgas, aš nežinau, kodėl tiek daug kalbu apie švedus šiandieną, bet atsiprašau, Brenbol tai yra labai uh, populiari Švedijoje sporto šaka, tūkstančiai jaunų švedų uh, įsijungia. O iš tikrųjų e, ir Belgijoje e, ši sporto šaka yra populiari, bet mes gal labiau palaikome Kim Kleisters, mūsų tenisininkę. Ir reikia galvoti, kaip rasti kuo geriau pavyzdžių, kad jie patrauktų e, E, jaunus žmonės ir labai gerai, kai yra moterų sportininkių. E, dar vienas dalykas yra finansiniai dalykai. Reikia siekti, kad būtų finansuojami infrastruktūros projektai. Ir mes turėtume galvoti, kaip užtikrinti geras sąlygas ir e, kartais sakoma, kad e, tam tikrose situacijose reikia atskirti berniukus mergaitės sportuojančius dėl religinių priežasčių, tačiau aš esu prieš tai ir mes iš tikrųjų neturėtume, ypač krizės laikotarpiu, dabar galvoti, kad reikia statyti atskirus uh, E, plaukimo baseinus. Ačiū ponė Taravelo. Prieš suteikdama žodį ponė Strėlą, aš norėčiau užsakyti keletą e, minčių pati. Pirmiausia, dėkoju ponui Tarabelai už tai, kad jis taip atidžiai stebi e, Švedijos žaidimą moterų e, futbole. E, gaila, kad mes nepasiekėm finalo, bet jau ir trečia vieta yra pakankamai gerai. Ir e, E, šioje diskusijoje, kaip daugelis kitų narių pastebėjo, e, svarbiausia suprasti, kad sportas yra vienas iš populiariausių judėjimų kiekvienoje visuomenėje. Negalima turbūt niekada pervertinti sporto vaidmens e, bet kuriai visuomeniai. Ir tais klausimais, kuriuos mes svarstame, lyčių lygybės klausimais, sportas taip pat yra labai svarbus. Aš e, e, pritariu tam, apie ką kalbėjo ponė Lunačiak. Aš pati esu labai daug dirbusi e, su moterų futbolu nuo šešių, septynių iki metų iki paauglystės. Ir mes visuomet galvodom, ar pačios sporto organizacijos negalėtų labiau skatinti jaunų mergaičių 13, 14, 15 metų uh, E, aktyvumą, nes jos dažnai tokiam amžiui atsisako sportuoti ir vietoj to greičiau eina ir tampa tik tais ir galėmis ir stebi, kaip berniukai sportuoja. Aš pati pastebėjau, kad ta problema yra labai aktuali pačioms sporto organizacijoms nes e, yra daug praktinių dalykų, pavyzdžiui, treniruočių laikas ar panašiai, kurie e, dažnai būna palankesni berniukams sportuoti. Ir tas prisideda prie to, kad mergaitės nebenori tęsti. Bet manau, kad reikėtų ieškoti ryšio tarp tokių skirtingų elementų. Ir e, kai kalbam apie tam tikrą elito sportą, Taip pat turim kalbėti apie moterų aktyvumą. Tačiau bendrai ir fizinis aktyvumas E, turi būti propaguojamas, kad e, ir e, moteris ir vyrai būtų vienodai sportiškai aktyvus. Aš manau, kad žiniasklaida atlieka labai svarbu vaidmenį už tai, kad sportas būtų pristatomas visai kitaip. Ir dabar matome, kad moterų sportas nėra transliuojamas pačiu geriausiu laiku. Uh, Dabar dažniausiai vyrų sportas, vyrų varžybos užima svarbiausią laiką žiniasklaidoje. Jeigu tai pasikeistų, galbūt padidintume susidomėjimą ir paramą moterų sportui. Dar vieną komentarą turiu, kuris, e, manau, e, parodys, kad turim skirti dėmesį dar vienam elementui e, moterys sportininkės kartai susiduria su įvairių asociacijų ar organizacijų reikalavimais dėl to, kaip jos turi būti apsirengusios. Neseniai matėme, kaip Tartautinė teniso konfederacija įvedė reikalavimą, kad moteris sportininkės žaistų trumpais sijonais. Matėme, kad moterų futbolo organizacijos pareikalavo, kad moteris futbolininkės būtų apsirengusios uh, futbolo rūbais be jokių uh, E, ypatingų moteriškų elementų. Ir manau, kad mes turėtume reikalauti, kad nebūtų kišamasi į tokios e, sportininkų, į sportininkų gyvenimą. Negali moteris būti žeminamos tokiu būdu. E, ir ponė Šilinski, aš manau, kad mes turėtumėm tuo klausimu pasirūpinti. Mes, atsiprašau, ponė Senicin, mes turėtume pasirūpinti, kad moteris nebūtų seksualizuojamos sporte. O dabar suteiksiu žodį poniai Strėlai. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo com tudo aquilo que foi dito e queria. Ačiū. Aš visiškai sutinku su tuo, kas ką tik buvo pasakyta ir norėčiau pasveikinti pranešėją, parengusią pranešimą. Aš norėčiau keletą pastabų išsakyti. Dėl fizinės veiklos, fizinio aktyvumo e, būtina e, užsimti fizinę veiklą nuo ankstyvo amžiaus, nepriklausomai nuo lyties ar socialinio atitinkamos mens statuso. E, tai yra su sveikata susijęs dalykas - fizinė veikla. Ir tai yra sveik, sveikatingumo požymis. Kitas dalykas e, - profesionalus ir aukšto lygio sportininkai reikia e, suprasti, kad olimpiniai čempionai ne, e, netgi jie sunkiai sugrįžta į aktyvų gyvenimą reikia atkreipti dėmesį į tai ir reikia atkreipti dėmesį ypač į moterų padėtį. Tai yra labai svarbu. Mm, reikia daug dėmesio skirti pedagoginiam aspektui. Reikia užtikrinti ir bendradarbiavimą tarp mokyklų, reikia skatinti jaunimą aktyviai sportuoti. E, reikia kalbėti apie tai, kad tai yra naudinga jauniems žmonėms. E, trečias dalykas susijęs su prizais. E, tai yra susiję ir su atlyginimų skirtumais tarp vyrų ir moterų. Vyrai, moteris paprastai mažiau gauna už tą patį darbą negu vyrai, 20 procentų. Ir taip pat moteriams skiriami e, prizai, sumos yra mažesnės negu vyrams. E, net to, toje pačioje sporto šakoje reikia tai keisti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Aš buvau Sintros miesto merė. Ir mes rengėme e, tarptautinės. kultūrizmo, e, tarptautinį kultūrizmo e, čempionatą. Ir aš norėjau, rengdamas šiems varžybams, susipažinti su taisyklėmis ir paaiškėjo, kad moteriams skiriamų, skiriamos prizinės lėšos yra 50 procentų mažesnės negu vyrams. Taigi matėme E, diskriminacijos pavyzdį pasaulinių lygių moterų sportininkių diskriminacijos atvejį. E, paskui mes išreiškėm protestą ir ilgainiui taisyklės buvo pakeistos. Aš E, susis, e, susisiekiau su sportininkėmis, paskui mano nuotrauka buvo įdėta į laikraštį, nes tai buvo labai didelės sėkmės pavyzdys. Man atrodo, kad kiekvienas savo ligmenyje gali padaryti tam tikrą skirtumą ir e, prisidėti keičiant situaciją. Mes galime pateikti rekomendacijas komisijai bet kokia diskriminacija prieš moteris, moterų diskriminacija yra visiškai nepriimtina, nepriklausomai nuo srities. Aš norėjau pakalbėti apie mano patirtį ir tai iš tikrųjų buvo sėkminga patirtis. Ačiū ponė Estrelė, dabar žodis komisijos atstovai. Ponė Dojen sorry, I'm on this side. Aš atsiprašau, bet aš šitoj pusėje sėdžiu. Labai atsiprašau, bet aš kitą vietą užėmiau. Good. Uh, that I just refer to the communication on sport right now. Why we were saying, where we were saying. Dėkoju Jums už uh, šį dokumentą apie sportą. Mes uh, ketiname skatinti moterų dalyvavimą sporte ir sporto vadovaujančiose organizacijose. Ir tame mūsų dokumente atsispindės tos problemos, kurias jūs minėjot. Mano komisarė, ponia Vasilijų, įvairiomis progomis yra sakiusi, kad iš tiesų turėtume kažką daryti, kad moterų dalyvavimas sporto organizacijose padidėtų. Rūksė mėnesį jinai tai pakartos sustikime Londone. Ji tai aptars su ponais Blateriu ir Oroche. Mums reikia šiuo metu tam tikrų veiksmų tą kryptimį, kurie būtų finansuojami. Ir malonu pastebėti, kad praeitą savaitę tas klausimas, sporto klausimas įtrauktas į daugiametį finansavimo planą. Tokiu būdu mes galėsime įgyveninti projektus pasiūlytus komunikate. Reikia gerokai padirbėti ir komisija tai puikiai suvokia. Sportas, aišku, yra autonominė nepriklausoma sritis, sritis, tačiau kartu reikia siekti geresnių rezultatų ateityje. Mes prieš finansuodami projektus pagal sporto finansavimo programą juos vertiname ir norėčiau išskirti Olimpiją projekto rezultatus kur buvo pakankamai išryškintas lyčių lygybės aspektas ir tas projektas gali būti naudojamas kaip pavyzdys. Ačiū, toliau žodis e, poniai Seničkin. Pani Przewodnicząca, jestem bardzo wdzięczna za wszystkie uwagi. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai dėkoju už visas pastabas, jos visos labai vertingos ir aš jas atsižvelgsiu rengdama savo nuomonę E, kiek tai bus įmanoma padaryti. Bet to lauksiu visų pakeitimų iš jūsų pusės. Dėkuoju už diskusiją ir už pakeitimus iš anksto. Ačiū. Tak, Mrs. Seninskin, och um, deadline för... Ačiū, e, ponė Seničin. Pakeitimų pateikimo terminas rūpjūčio 29 diena 17 valanda. Komitete balsuosime rugsėjo 15 dieną. Balsavimas kultūros komitete vėliau įvyks spalio 5 dieną. E, Kitas e, darbo atvarkės klausimas. 16. Vienišų motinų padėtis. Mūsų pranešėja štai čia sėdi ponė Matera, Mes e, jau komitete organizavome parengimąją diskusiją ir dabar e, išklausysime e, komentaro apie įvairiausius pakeitimų pasiūlymus. Sutikiu žodį poniai Matėrai. Grazie Presidente. Allora, eh, ringrazio tutti i colleghi per... Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie taip aktyviai dirbo kartu su manimi rengiant šį pranešimą. Parengėme 164 pakeitimus ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Jie maloniai susitikdavo per dvi šalius susitikimus, nors ne su visais man pavyko susitikti. Mūsų darbas gana aiškus, rezultatas aiškus, parengėme 11 kompromisų. Noriu priminti kolegoms, kad 15 rugsėjo ketiname balsuoti Strasbūrė dėl šio klausimo. Rinkdama kompromisus, bandžiau pirmiausia atsižvelgti į praktinius dalykus, kurie yra susijęs su vienišomis motinomis. Norime kad pranešimas būtų glaustas, tačiau turtingas savo turiniu, kad jame būtų numatytos praktinės priemonės. Taigi bandžiau e, eliminuoti pakeitimus, kurie e, nesusiję su e, pranešimo pagrindinė mintimi. Taip pat atsižvelgiau į tai, kad buvo pateikta labai gerų pakeitimų, kurie visai teisingai kalbėjo apie e, vienišus tėvus. E, tačiau anksčiau jau kalbėjome pirmininkę praeitą kartą apie tai per posėdį. Jūs taip pat labai tvirtai pasisakėte, kad reikia laikytis pagrindinės minties, kuri atsispindi pavadinime, būtent um, vienišų motinų padėtis, o ne vienišų tėvų. Nors buvo pateikta gerų pakeitimų, aš jų neįtraukiau, tų pakeitimų, kurie kalba apie vienišus tėvus. Galbūt ateityje mes uh, tame komitete rengsime pranešimą apie e, šeimą, kurioje yra tik vienas iš tėvų, ar tai būtų motina ar tėvas. Aš neatsižvelgiau į tuos pakeitimus dėl to, kad mes turime labai aiškiai formuluoti savo mintį, būti labai uh, glau, kalbėti labai glaustai ir taip pat neatsižvelgiau į pakeitimus, kurie yra susijęs su prevencija. Nes šiame pranešime nagrinėjamos problemos ir siūlomi sprendimo būdai. Aš nenorėjau žiūrėti į prevencinį aspektą, nors jisai taip pat labai svarbus. Tačiau negalėjau atsižvelgti į pakeitimus, pavyzdžiui, kontraceptinių priemonių e, naudojimą arba priemonės skirtas skyryboms, e, užkirsti kelią skyryboms. Taigi koncentravausi pirmiausia į vienišas motinas. E, šešėliniai pranešėjai iš kitų frakcijų sutiko su tuo, kad labai svarbus yra edukacinis aspektas. E, būtent e, edukacinis aspektas apie priešingą lytį mokyklose. Norėčiau kolegoms priminti, kad nagrinėjame tokią pereinamąją temą. Vienišos motinos nebebus vienišos motinos, kai anksčiau ir vėliau susiras partnerį ir tada sukurs naują šeimą, e, brandolį. Taigi mes kalbame apie laikiną pereinamąją situaciją. Tai reikia atsižvelgti. Ačiū pirmininkė. Sakė Mrs. Matera, Mrs. Ačiū ponė Medera, ponė Gurmai. Mrs. Gurmai mean? Thank you very much. I just have an equal treatment. Yeah, it's... Labai ačiū. Aš pasisakysiu dėl lyčių lygybių dabar. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už padarytą darbą. Ir aš, žinoma, e, matau, kad pranešime labai plačiai aptariami sunkumai, su kuriais šiandien susiduria vienišos motinos. Šeimos koncepcija iš esmės pasikeitė pastaruoju metu, nei pasaulyje, nei Europoje. Ir pasaulyje, ir Europoje e, visi tą pamatė, ypač pastaraisiais metais. Tačiau mano nuomonė labai svarbu tokio pobūdžio šeimų nepalikti už dokumentų apimties ribų. Vieniša mama E, yra šeima susidedanti iš motinos ir vaiko. Ir čia būtina galvoti apie tai, kaip suderinti e, profesinio ir asmeninio gyvenimo poreikius. Jeigu jau abu tėvai e, susiduria su sunkumais tai darydami, tai nesunku suprasti, kiek sunku tai padaryti vienišai motinai. Jų sunkumai yra šiek tiek kitokie, nes joms yra sunkiau patekti darbo vietą, labai sunku rasti, kas prižiūrėtų vaiką, susiduriama su finansinėmis problemomis, tai e, išplaukia iš atlyginimų skirtumo, paskui pensijų skirtumai iškyla. Tai e, iškelia finansinių, psichinių ir kitokių problemų, be to moteris susiduria su finansiniu diskriminavimu ir jos stereotipiškai yra vadinamos neatsakingomis moterimis. Manau, kad mūsų uždavinys yra kovoti už, prieš tokią diskriminaciją, skirtingų rušių diskriminaciją ir e, pabandyti palengvinti vienišų moterų gyvenimą pranešimu būtent tam ir skiriamas dėmesys. Nesakau, kad tai lengvas darbas. Niekad nebus lengva to padaryti. Kaip sakiau, pranešimas tam sukuria gerai parengę dirbą. Ir labai svarbu suprasti, kuo remdamimosi mes dirbame. Aš apie tai kalbėjausi su savo frakcija ir aš džiaugiuosi, kad Markas tai patvirtino ir kad čia liko salėje. E, norėčiau tik išskirti keletą papildomų minčių, atsispindinčių ir mūsų pakeitimuose. Negalime pamiršti, kad labai didelė reikšmė turi būti skiriama gerai vaiko priežiūrai. Tam reikia valstybių narių pagalbos. Moterys į darbo rinką gali patekti lengviau, jeigu jos yra tikros, kad joms bedirbant vaikų yra gerai pasirūpinta. Arba joms besimokant, tai vaikai yra gerai prižiūrėti. Mm, vienišos moterys neturėtų būti priverstos pasitraukti iš darbo rinkos, jeigu jos turi vaikų ar vaiką. Reikia stengti suderinti tas tuos du gyvenimo aspektus. Tuo pat metu e, turime galvoti apie lankščias e, darbo valandas, kad vienišos motinos galėtų geriau suderinti vaiko priežiūrą ir darbo įsipareigojimus ir kad tai taptų realybę, bendrovės e, turi gauti tam tikras paskatas, valstybės narės turi skatinti jas kurti tokius lankščius mechanizmus, turime aiškiai apibriežti atsakomybę. Finansinės problemos taip pat yra našta, visi tą žinome, ypač dabar finansų krizės metu. Ir e, labai gerai, kad pradedam kalbėti apie moteris ir skurdą dabar. Deja, purdas yra problema, kuri neišnyksta savaime ir nuo skurdo kenčia labiau moteris negu vyrai, ypač vienišos moteris. Todėl e, suprantame, kad dėl to gali iškilti ir problemų ir vaiko, paskui pati motina vėl labiau susiduria su tom problemomis, nes išėjus į pensiją negali išgyventi iš savo nedidelės pensijos. Tai yra vadinamieji padariniai. Pensija bus maža todėl, kad ji per darbingus metus neturėjo gero darbo ir turėjo būti namie ir žiūrėti savo vaiką. Laimiai mūsų pranešėja Barbara pademonstravo norą bendradarbiauti ir dabar rengia kompromisinius pakeitimus. Esu tikra, kad mes visi, dirbantys skirtingose frakcijose, galime padaryti tą patį. Esu tikra, kad pranešimas bus labai geras. Ačiū uždėmesi, ačiū visiems, kas e, prisidėjo prie gerų kompromisų. Ačiū. Ačiū ponia Gurmai, dabar ponia Srela. Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu também gostaria de felicitar a relatora. Acho que ela tem feito um, um excelente trabalho. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir ją pagirti už gerai atliktą darbą. Tuo pačiu norėčiau pabandyti apginti vieną iš savo pateiktų pakeitimų, kuriam pranešėja nepritarė. Aš kalbu apie pasiūlymą tas pačias teisės suteikti vienišiems tėvams, kaip ir vienišoms motinoms. Tie, kas mane pažįsta, žino, kad aš feministė, tačiau kita vertus noriu elgtis nuosekliai ir logiškai ir kovoti su visomis diskriminavimo formomis man motinystė yra tas pats kaip tėvystė ir atvirkščiai. Ir už tai aš kovojau ir kai diskutavome apie direktyvą dėl tėvystės atostogų, aš siūliau įtvirtinti tėvystės atostogas. Ir čia, kai mes kalbame apie vienišas motinas, negalime pamiršti vienišų tėvų. šeimos, kur yra tik vienas iš tėvų, nors aišku, daugumą jų sudaro motina ir vaikas. Tačiau tokios šeimos apima ir nedidelį procentą šeimų, kurias sudaro <clears throat> tėvas ir vaikas. Tokia realybė, todėl norėčiau, kad komitetas ir pranešėja pritartų mano pakeitimo pasiūlymui tai visiškai atitiktų mūsų nuolat kartuojama linija ir atitiktų tai, kas parašyta direktyvoje dėl tėvystės atostogų. Taip mes kovotume su diskriminavimu, mes turime kovoti su tam tikrais stereotipais įsigalėjusiais visuomenėje. Vienas iš stereotipų - matyti moterį kaip motina, bet ne kaip darbuotoja arba rinkos dalyvė. Taip pat turėtume kovoti su kitų stereotipų, kad tėvas negali vienas užtikrinti šeimos. Todėl prašyčiau, prašyčiau pranešėjos įtraukti į dokumentą tą nuostatą, kuri gintų vienišus tėvus ir suteiktų jiems tokias pačias teisės. Taip ateityje mes turėtume daugiau argumentų, mes galėtume geriau ginti vienišas motinas, žodžiu, turėtume elgtis nuosekliai ir kovoti su visais diskriminavimo būdais. Atsiprašau. Ačiū. E, dabar ponia Parvanova. Matera Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti irgi poniai Materai už pasiūlytą pranešimą ir už e, gerą bendradarbiavimą ir diskusijas, ypač vakar, kai susitikome ir aptarėme kai kuriuos rūpimų klausimų. Ir aš esu e, tikrai dėkinga jai už tokias pastangas rasti geriausią sprendimą. Bet turbūt koordinatoriai padarė klaidą, nuspręsdami e, pavadinti šį pranešimą vienišų motinų pranešimu. Manau, kad reikėjo kalbėti apie e, vienišų motinų ir vienišų tėvų e, pranešimą. Tai suteiktų daugiau lankstumo. Aš sutinku su, juos, su jos pasiūlymų paminėti ir vienišus tėvus bent jau žanginėje dalyje, tada komitetas ateityje bent jau turėtų progą parengti pranešimą e, dėl vienišų tėvų. Kitas dalykas, kai kalbam apie vienišas motinas, nenoriu kartoti to, ką jau pasakė e, kolegė Gurmain, su kuria aš visiškai sutinku, ji paminėjo ekonominę pusę ir tai, kaip valstybės narė su tuo susidoroja. Pabrėšiu, kad labai sunku skatinti valstybės narės bendradarbiauti su lyčių lygybės institutu ir išanalizuoti vienišų motinų problemas atskirose valstybėse narėse. Reikia surinkti duomenys, juos palyginti, taip pat palyginti valstybių narių e, patirtį ir skatinti šalis bendradarbiauti, ieškant geriausių sprendimų. Manau, kad tai lyčių lygybės institutui suteiktų kitokį įvaizdį Ir e, manau, kad tai e, parodytų, kad vis tik mūsų politikoje yra labai didelė, e, didelis labai didelis rytis, kuria yra nesirūpinama. Dar kitas dalykas. Turime pabrėžti, kad reikia rūpintis ne tik jau nešiomis moteriamis ir moteriamis turinčių vaikų, bet ir tuo, kaip E, užkirsti kelią neštumui. Galbūt reikia geresnio lytinio e, švietimo mokyklose, e, reikia dirbti su mažumų grupėmis ir žinome, kad kai kuriuose bendruomenėse egzistuoja mm, tam nepalanki praktika ir reikėtų kalbėti apie tai, kaip mm, įkalbėti mergaitės negimdyti vaikų prieš 18 metų, iki 18 metų. Kai kuriuose bendruomenėse tai dar vyksta, kai kuriuose valstybėse narėse tai egzistuoja. Bet yra valstybių narių, kuris yra priimti teisės aktai, e, šiek tiek tą reguliuojantis. Ačiū už šį pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad ateityje turėsim pakankamai laiko diskusijai. Ir tikiuosi, kad e, tas bendradarbiavimas duos e, gerų rezultatų. Ačiū Parvanova, dabar suteikiu žodį poniai Bilbao. Sí, gracias, presidenta. Eh, y por no repetir cosas eh, que ya se han dicho, solo para defender. Ačiū, pirmininkė. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, bet noriu apginti pakeitimus, kuriuos mes pateikėme. Man atrodo, kad motinų stigmatizavimas ir prastas įvaizdis e, yra skirti skirtingi valstybėse narėse Europos Sąjungoje daugelyje e, regionų ir valstybių narių situacija yra kur kas geresnė. Mes taip pat atsižvelgdami situaciją pateikėme atitinkamai pakeitimus. Ir įdomu stebėti moterų reakciją į atitinkamus pakeitimus. Kai kuriuose šalise, ekonomiškai išsivyšiusiuose, vis dažniau motinų nusprendžia moterų gimdyti vaikus. E, ne, neturėdamos e, sutuoktinio. Ir man atrodo, kad komitete ir Europos parlamente turime siūlyti drastesnės, drastesnės priemonės neturėtume paprasčiausiai e, siūlyti priemonių, kurios jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse. Turime žiūrėti plačiau. Turėtume taip pat e, galvoti ir apie kitokio tipo šeimas, kurios dabar yra pripažįstamos skirtingų valstybių narių teisės aktuose. Turime e, suvokti realybę. Dabar dėl tėvų 15, 25, 52, 59 tie pakeitimai, pakeitimai kalba apie vienišus tėvus, nes jų padėtis yra tokia pat. Būtent. Dar reikia nepamiršti homoseksualų porų ar vyrų, kurie nusprendžia įsivaikinti vaikus, vienišų tėvų. Tai yra nedidelė grupė ir visuomenė mažiau jautriai žiūri į šią grupę negu kad į motinas. Man atrodo, kad reikėtų diskutuoti šiuo klausimu, kai svarstysime kompromisus ir norėčiau, kad būtų bent jau į konstatuojamasias dalis įtraukti tie pakeitimai, o paskui ateitie galėsime kalbėti apie e, kitokio tipo šeimas ar vienišas motinas, vienišus tėvus. manau, kad turėtų sekti diskusija, bet mes e, savo pakeitimuose kalbame apie kitokio tipo šeimas. Norime, kad į tai būtų atsižvelgta, taip pat norime, kad būtų atsižvelgta į realybę kai kuriuose valstybėse naise. Mes, Europos parlamentas, turėtume būti avangardė, turėtume žengti priekyje ir brėžti gairias ateičiai neturėtume taikyti riboto požiūrio. Nebent sutartume rengti kitą pranešimą, kur aptartume ir mano minėtus klausimus. Ačiū ponė Bilbao. Dabar žodis mūsų nuomonės referentiai, poniai Madeirai. Madeirai, ji pakomentuos šią diskusiją. Prašom, ponė Madeira. Grazie, prezidente. Ringrazio tutte le kolegas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti kolegoms už pasisakymus. Aš dėkoju šešėliniams pranešėjams. Visą tai uh, leis mums sukurti poziciją, kurią galėsime pateikti plenariniam posėdžiui kaip vieningą. Tai bus bendras tekstas labai svarbia tema. Uh, ir e, surinkti duomenys tikrai kelia nemažą susirūpinimą. Aš dėkoju padėkoti poniai Gurmai, poniai Estrelai, kurios pabrėžė, kad ir motinystė, ir tėvystė yra e, praktiškai tos pačios monetos dvi pusės, todėl nereikėtų atskirti tų dalykų. Visi žmonės turi tokias pateisės, todėl ir vieniši tėvai turi būti nediskriminuojami net e, jeigu Europoje yra kur kas daugiau vienišų motinų negu vienišų tėvų. Ir e, šiame pranešime mes stengsimės paminėti abu. Tai, ką sakė mūsų pirmininkė, šis e, tikslas yra vienaprasmiškas. Iš komisijos mes prašome labai aiškių dalykų. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, kalbantys su mūsų kolege Parvanova, ir e, ką patvirtino ponė Bilbao, šios temos yra labai plačios. Ir mes turėtumėm pažiūrėti, ar mūsų komitetas, ne kultūros, ne koks kitas komitetas, ar mūsų komitetas galėtų sutvarkyti tėvų, vienišų tėvų klausimą. Nes dabar kalbam tik apie vienišas motinas. Kiek aš suprantu, vienišos motinos reiškia tik moteris. Todėl aš manau, kad konstamuojamoje <laughs> dalyje mes paminėsime vienišus tėvus. Kaip ten bebūtų, šis dokumentas, aš manau, bus įspūdinga teisinė priemonė ateičiai. Ir ateityje mes turime kalbėti daugiau apie valstybių narių keitimąsi patirtimi ir informaciją. Į pateiktą pakeitimą tą temą tikrai atsižvelgsime ir žinoma akcentuosime, koks svarbus vaidmuo tenka prevencijai ir e, lytiniam švietimui mokykloje. Atrodo, kad jau viską aptariau. Dabar žvelgiu į savo užrašus. Manau, kad paminėti visi esminiai dalykai. Ir dar turėsime šiek tiek pasistengti, kad pranešimas būtų sukurtas išsamus E, nuoseklus ir kuriam mes visi galėtume pritarti. Aš galiu tik dar kartą pakartoti, kad šis pranešimas e, yra visų e, mūsų kartu, visų mūsų kolegų, visų frakcijų darbo rezultatas. Ir galiu pasakyti, kad esu pasirengusi performuluoti kompromisą, jeigu reikės. Ir tokiu būdu mes turime rasti sprendimą, kuris būtų geriausias ir priimtinas visiems. Jeigu dabar e, palyginsime, kaip turime biudžeto klausimą svarstyti, tai suprasime, kad čia laiko turim kur kas daugiau iki 15 rugsėjo Strasbūrė. Ir iki to laiko aš dar turėsiu progų susitikti su šešėliniais pranešėjais tikrai norėčiau, kad dabar mes galėtume atsižvelgti į visų kolegų, kurie nėra šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai nuomonę. Ačiū, ponė Madera. Aš norėčiau tik šiek tiek paaiškinti vieną momentą, kuris diskusijoje iškilo. Buvo labai daug kartų pasakyta, kad šis pranešimas yra skirtas tik vienišoms motinoms. E, šeimoms, kurioje yra tik vienas iš tėvų, tai yra motina, o ne apie tėvus. Aš norėčiau priminti, e, kad yra taisyklė sakanti, kad prieš rengiant nuomonę mes turime gauti pritarimą. Ir ta nuomonė, kuriai turime pritarimą, turi, tos nuomonės tema turi būti mūsų komiteto kompetencijoje. Todėl mes prašėme, kad pranešimas būtų pavadintas vienišų motinų e, padėtis. Ir vėliau mes galėsime pasiūlyti ar prašyti, kad būtų e, patvirtintas e, pranešimas dėl, pavyzdžiui, šeimų susidedančioje tik, su, tik iš vieno tėvų Hmm, tikiuosi, kad e, tokio pranešimo rengimui bus pritarta. Mano nuomonė tai labai svarbu paminėti dabar po šios diskusijos, e, kadangi e, labai daug kas išskyrė tą elementą, jog šis pranešimas yra skirtas tik vienišoms motinoms. Aš tikiuosi, kad ir kiti komitetai kitomis aplinkybėmis panašius klausimus kels, bet mes turime apsiriboti mūsų komiteto kompetenciją. E, balsuosime, kaip sakė pranešėja, rugsėjo viduryje. Ir prieš suteikdama, e, prieš padėkodama e, pranešėjai už tokį puikų darbą ir bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, norėčiau paprašyti, kad mes ją paremtume kuo daugiau. Pone Estrela norėtų sužinoti, ar yra komisija. Ar komisija galėtų pasakyti, bet atrodo, mes dabar neturim uh, laiko komisijai suteikti žodį, nes mūsų laukia dar kita diskusija dėl pakeitimų. Ir dabar e, mes e, pradėsime tą diskusiją neišklausę komisijos. Todėl baigiame e, šio klausimo svarstymą. Belieka tik vienas, kitas, tai yra pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje. Čia mūsų nuomonės rengėja yra ponė Sinclair. Pasakysiu kolegoms, kad ponė Sinclair negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Todėl mes kartu nusprendėme šį klausimą nukelti vėlesniam laikui ir jį aptarsime rūpiučio 30. Todėl dabar pereiname prie kitų klausimų. Niekas neprašė pasisakyti pagal kitus klausimus, o aš jūs informuoju, kad kitas posėdis įvyks rūpiučio 29 dieną bei rūpiučio 30 dieną. Pone Papadopoulos nori pasisakyti, prašom. Mrs. President, I am the shadow rapporteur for this report of Mrs. Sinclair. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl pono Sinclair pranešimo noriu visiems pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki rūpiučio 29 dienos. Jeigu 30 dieną jos svarstysime, tai tikiuosi, kad bent jau e, vieną dieną prieš svarstymą pateiksite pakeitimus. Rūpiučio 29. Būtų buvo geriau, jeigu būtume turėję kla... E, apsvarstę šį klausimą. Gaila, kad nėra pranešėjos. Klausimas yra svarbus Ir vis tik tai dabar sakau Jums, kad pakeitimus galite pateikti iki 29 rūpiučio. Ačiū. Eh, Mrs. Lunaček, was good. Pone Lunaček. Dėkui poniai Papadopolo, kad iškėlė šį klausimą. Aš esu taip pat žaliųjų šešėlinė pranešėja. Šiuo klausimu dar noriu pasakyti, kad būtų buvo malonu, jeigu surenk, būtume surenkę diskusiją dabar Kai kurie dalykai išreikšti nuomonėje yra susiję ne su mūsų komiteto kompetencija, bet su pagrindinių teisų hartija ir Europos bei nacionalinė teisė. Man kyla problemų dėl to, kaip surašyta yra nuomonė. Ir dabar tik tai teikti pakeitimus, o kitą dieną diskutuoti, neįsivaizduojant, ką nori pranešėja pakeisti ar, ar ko nenori, man atrodo, kad dėl to gali kilti problemų. Jeigu ji norės laikysi, laikytis savo nuomonės taip, kaip jie ją parengė, bijau, kad ne tik mano frakcijai kils problemų. Galbūt mes jos net nepatvirtinsime. Tai gali būti jos problema, bet ir viso komiteto problema jeigu mes atidedame diskusiją, tai galbūt atidėkime ir terminą pakeitimams pateikti, jeigu įmanoma. Jo, viską. Ačiū, pana Lunačiak. Taip mes pakeisime terminus. Be abejonės tai padarysime. Ir aš apgailestauju, kad ponios Nikol Sinclair šiandien čia nėra. Deja, ji e, negalėjo ateiti. Taigi pakeičiame dabar pakeitimų pateikimo terminą iki e, rūpiučio 30 dienos, kad skirtingos frakcijos galėtų pateikti savo pakeitimus. E, rūpiučio 30 diena, 14 valanda. Dabar naujas toks pateikim pateikimo terminą. Mrs. Papadopoulos. Pone Papadopoulos. Pone pirmininkė, su visa pagarba, manau, kad tai nieko nepakeis. Jeigu diskusija būtų iš ryto, tai e, autorė turėtų paaiškinti visą nuomonės esmę. Ir mes galėtume išklausyti jos rūpčio 30 dieną ir pakeitimų pateikimo terminą nukelti gal iki rugsėjo pradžios, pavyzdžiui, iki rugsėjo penktos. Tai mums suteiktų galimybę išklausyti jos nuomonės ir paskui viską aptarti. Ačiū. Om det är så att eh, kollegan... Jeigu kolegės mano, kad galime sutikti su tokiu pasiūlymu, E, galime dirbti su pakeitimais, kurie nebus išversti į visas kalbas, o bus tik angliškai, tai tada galime nukelti pakeitimų pateikimo terminą. Tai būtų vienas iš būdų e, šiuo atveju elgtis. Bet nepamirškime, kad rengiame nuomonę kitam komitetui, tai ne mes e, kontroliuojame laiką. Bet jeigu mes su tuo sutinkam, jeigu galim sutikti su tuo, kad pakeitimai nebus išversti į visas kalbas, ir dažnai bus parengti tik angliškai, tada galim terminą nukelti iki rugsėjo 5 dienos 12 valandos. Manau, kad kolegas matau linksint, kolegės, kurios tą pasiūlė. Taigi nusprendžiame pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 5 diena 12 valanda. Dagi mano mielos draugės, dabar perinam prie 19 punkto, aš jau jį sakiau. Kitas posėdis, kada bus, paminėjau. O dabar aš prieš baigiant norėčiau mielai e, štai ką pasakyti. Labai ačiū visiems kolegoms, visiems, kas dirba lyčių lygybės klausimais šiame komitete. Už nepaprastai gerą bendradarbiavimą aš jaučiuosi e, pagerbta galėdama dirbti kartu su jumis. Jūs esate labai entuziastingos, labai e, daug noro turite dirbti bendro, labo, bendro tikslo labui. Mane džiugina tai, kad turiu galimybę su jumis kartu dirbti. Aš jums visiems linkiu labai gražių ir e, atsipalaiduoti leidžiančių atostogų. Mes visi nusipelnėme tų atostogų. Nuoširdžiai dėkoju visiems ir dėkoju ir visam sekretoriatui, kuris fantastiškai gerą darbą atlieka ir palengvina mūsų gyvenimą. Ir be bejonės linkiu ir vertėjams labai gerų atostogų vasarą. Susitiksim po vasaros atostogų rūpjūčio pabaigoje. Nežengsime naują žingsnį link moterų teisų įtvirtinimo ES. Labai ačiū už šią mūsų kadencijos dalį ir dabar skelbiu šiandienos komiteto posėdį baigiame ir pradėsime koordinatorių posėdį. Ačiū.